So this... Gerbiami kolegos, po tos įdomios ir įkvepiančios kalbos turime užbaigti savo kasdienius reikalus. Turime dar tris pranešimus, dėl kurių reikia paaiškinti balsavimo motyvus. Pradėsime. Dėl paaiškinimo dėl ponos Kocolino pranešimo. Pone Andrikė, nenori kalbėti, prašau. Pone pirmininkė, sveikinu tą faktą, kad Visa suma, kiek neteisingai buvo panaudoti ES fondai, turės būti išiešk, išieškoma. Buvo neteisingai panaudotų e, lėšų žemės ūkio sektoriuje. 42 procentai sumažėjo neteisingai panaudotų lėšų suma. Ir tai yra puiku. Olaf padėjo savo darbų tam, kad situacija pagerėtų. Sveikinu E, siūlymą pateikti rezoliuciją, kur sūkoma, siūloma pagerinti bendradarbiavimą tarp valstybių narių mok, apmokestinimo srityje. Noriu vis tik išreikšti susirūpinimą dėl to, kad sukčiavimo veiklos padaugėjo naujosiuose valstybėse, narys ypač Bulgarijoje ir Rumunijoje. E, kai, kai kur tai išaugo 8 procentais, tuo tarpu kai visoje ES 1,25 procentais. Norėčiau paremti kreipimas į Rumuniją ir Bulgariją, kad būtų stiprinami administraciniai gebėjimai, kad būtų galima tinkamai užtikrinti šių fondų naudojimą ir naudojimo priežiūrą. Ir kad būtų tinkamai rengiami konkursai visom, visais lygmenimis. Dėkoju. Ar dar kas nors norėtų kalbėti dėl, ponios, dėl pono Kocolino pranešimo? Jeigu ne, perėsime prie kito pranešimo. Tamaždoč pranešimas dėl invest... Europos investicijų bankų. Pone Andrikėne dar kartą. Pirmiausia, noriu padėkoti kolegai Deutsch už puikų pranešimą. Šiandien e, vyksta rimta diskusija. Aš paremiau šią rezoliuciją ir tai yra puikiai pradžia Europos investicijų banko tolesniai veiklai, ypač žvelgiant į 20 metų ES strategiją. Dar kartą noriu paraginti ES vyriausybės padėti Europos investicijų bankui, kad jis galėtų geriau skolinti, daugiau skolinti, ypač e, rytų valstybėse, kur ypač reikalingos paslaugos ir investicijos. Tai padės kovoti su finansinės krizės pasiekmėmis. Tarp politinių tikslų turi egzistuoti tam tikras suderinimas. Jie turi būti derinami su kaiminystės politika. Manau, kad Europos investicijų bankas čia gali suvaidinti teigiamą vaidmenį ir to laukiama daugiau negu kada nors anksčiau. Ačiū. Ar dar kas nors norėtų kalbėti, klausė pirmininkas šiuo klausimu. Regisi ne. Tad mūsų paskutinis balsavimo motyvų paaiškinimas turės e, vykti dėl masinių žiaurumų Džiauso mieste. Pone Andrikinė, dar kartą. Dėkoju. Kovo pabaigoje matėme masinių žiaurumų aprašką Džiausom mieste. Nukentėjo daugelis žmonių, taip pat moteris ir vaikai. Pirmiausia, Nigerijai reikia susitaikymo proceso ir taikaus sambuvo tarp e, šiaurėje gyvenančių musulmonų ir krikščionių gyvenančių pietuose. Antra, atsižvelgiant į tai, kad Nigerija yra viena iš aukso gamintojų pasaulyje, naftos, atsiprašau, gyventojų pasaulyje dauguma žmonių šios šalies tebe gyvena didžiuliame skurde. Plačiai paplitusi yra korupcija, svarbu yra tinkamai su ją kovoti. ES pagalba Nigerijai turi padėti spręsti svarbiausias problemas, jautriausius klausimus, tam, kad būtų galima pasiekti bent kiek apčiuopiamos pažangos toje šalyje. Ačiū. Mr. Belder, please. Kolega Belder, prašau. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Het laatste nieuws van christenen uit Jos klinkt. Ačiū. Paskutinės naujienos iš krikščionių neramina. Žosas, Nigerijos miestas, matė, kaip žūsta daug žmonių 24 balandžio jaunimo, musulmonų jaunimo gaujų nariai užmušė du žurnalistus. Buvo daug aukų ir visi, visos aukos buvo nužudytos. O tai rodo, kad iš tiesų tvyro nebaudžiamo smurto atmosfera. Žoso regione nuo metų pradžios nužudyta šimtai žmonių. Taigi norėčiau kreiptis į visus bendrai, o taip pat ir į tarptautinės institucijas musulmonai ir pasakyti, kad musulmonai nepripažįsta e, smurto džoso apylinkėse. Tokia situacija yra numatyta penktojoje dalyje, neatsižvelgiama į musulmonų ekstremistus Nigerijoje ir turime visą eilę pareiškimų, kurie yra gana prieski ir paprasti. Aš esu prieš tokius paprastus ir prieskus pareiškimus, nes jie niekaip ir niekuo nepadeda krikščionims tame regione, dėl to susilaikiau balsuodamas. Ponas Kelė, ačiū. Tikrai siaubinga, kad e, ta šalis, kur turi tokius didelius naftos išteklius kaip Nigerija, e, nekovoja su tokiais masiniais žiaurumais, kaip sakė JAF prezidentas, sprendimas slypi dialoge bei žmonių švietime. Tik tai atneš tai, ką šiai šaliai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 kolegos, šio posėdžio protokolas bus